klausimą. Taigi tvirtiname šios savaitės darbo tvarkę ir galime pereiti prie diskusijų dėl pirmojo darbo tvarkės klausimo, ponios Lara Komi pranešimas dėl Europos standartizacijos aspektų. Pirmiausiai žodis pranešėjai poniai Komi, prašom. Grazie, prezidentė. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Galiausiai vyks paskutinės diskusijos. Turime galutinai patvirtinti šį svarbų reglamentą. Ir pradžioje norėčiau pasakyti štai ką. Aš džiaugiuosi tuo darbu, kurį pavyko nuveikti su šešėliniais pranešėjais ir kitais kolegomis. Bei kolegomis iš kitų institucijų, iš Europos komisijos, pavyzdžiui. E, visiems kartu pavyko pasiekti šio gražaus rezultato. Mes galėjome šį klausimą baigti svarstyti, tai yra labai svarbus dalykas vidaus rinkai. Per metus laiko pavyko tai nuveikti, vyks pirmasis svarstymas ir e, tai supaprastins visą teisėkuros procesą. Manau, jog labai aiškiai galiu pasakyti, jog čia mes kalbame apie Europos parlamento sėkmę, didelę sėkmę, nes Europos parlamentas įnešė reikšmingą indėlį į reglamento galutinio teksto parengimą. Tad Europos parlamento vaidmuo to būdu buvo sustiprintas ir norėčiau, kad ši institucija ir, ir, ir tikiuosi, kad tie, kurie e, yra atstovaujami šios institucijos ir toliau galės tarti savo žodį reikšmingais klausimais. Dabar keletą žodžių apie patį reglamentą, kad suprastumėte, kokie svarbus pokyčiai įvyks. Pirmiausia, įsigaliuoju šiam reglamentui. Pone Komi. Pirmininkas atsiprašo, ponios Komi niekas negirdi kolegės kalbančios dėl to, kad yra salėje krūva kolegų, kurie e, kelia triukšmą. Gal galėtumėte palikti salę? Pone Komi, vieną minutėlę. Prašom, teskite. Ringraciu, prezidentė. E... Dėkoju, ponė pirmininkė. Taigi, norėjau paminėti tuos e, kai kurios reglamento aspektus, kad suprastume, kokie svarbus pokyčiai įvyks. Pirmiausia, E, įsigaliojus šiam reglamentui sistema ir toliau bus grindžiama e, konsoliduotais egzistuojančiais principais ir bus remiamasi de, e, funkcijų delegavimu nacionalinėms struktūroms. Mūsų ketinimas nebuvo sumaišyti galutinai sistemą, kuri daugmaž gerai veikia iki šiol. Tiesiog mūsų tikslas buvo uh, pasižiūrėti, ką reikėjo keisti, kad sistema būtų demokratiškesnė ir konkurencingesnė Europos lygmenyje ir tarptautinėme lygmenyje. E, mes norime, kad aktyviau dalyvautų šiame darbe visos suinteresuotos pusės, tie, kurių interesai čia e, yra svarbus, kad mes siekime, kad būtų konsultuojamasi, e, nes visą tai šį dokumento tekstą leido parengti žymiai demokratiškesnį. Visi, tiek privataus sektoriaus veikėjai, tiek e, viešo sektoriaus veikėjai čia turėjo lygias teisės. E, kad konsultacijos vyktų pagal reikiamą procesą, parlamentas kreipėsi į Europos komisiją ir paprašė sukurti notifikavimo sistemą, kuri leistų suinteresuotoms pusėms užsiregistruoti ir tuo būdu automatiškai gauti informaciją. Na, be abejo, yra teisinga e, sudaryti galimybę e, atstovauti viešiesiems interesams, priimant tokį sprendimą. Ir e, ypač svarbu, kad informacija turėtų tos administracinės struktūros, kurios priima sprendimus šioje srityje. Mažų vidutinių įmonių apsauga buvo kitas svarbus tikslas. Jų nuomonė taip pat buvo norima išklausyti. Aš um, norėjau mažų ir vidutinių įmonių vaidmenį pabrėžti pačiame reglamente. E, dažnai tos mažos ir vidutinės įmonės, dėl to, kad yra nedidelės, dėl to, kad, e, kad, kad turi jos kitų sunkumų, joms nelengva dalyvauti šioje standartizacijos sistemoje, tačiau jos sudaro Europos ekonominio audinio pagrindą. Ir yra svarbu, kad būtų galima užtikrinti šį tinkamą atstovavimą. Be abejo, Visą tai turi vykti remiantis e, požiūrių iš apačios į viršų. Kitaip tariant, svarbiausia buvo tinkamai koordinuoti visus lygmenys, tiek nacionalinį, tiek europinį, e, nurodyti aiškesnės jų sąsajas ir užtikrinti jų atstovavimą tarptautinių lygmenių. Tai buvo labai svarbu, kadangi ES e, turėtų savo standartus kleisti tarptautinių lygmenių kad jos taptų savotiškomis universaliomis normomis, universaliais standartais. Mes turime misiją Vašingtonė, turime misiją kitose e, pasaulio regionuose ir svarbu jų galimybėmis tinkamai pasinaudoti šią srityje. Technologijų srityje, informacijos ir komunikacijos srityje e, visi šie žingsniai yra labai svarbus, nes Jeigu nebūtų pasteltos naujos technologijos, procesas būtų žymiai lėtesnis. Europos parlamentas e, taip vis dėlto numatė tą konsultacijų laikotarpį iki e, Europos komisijai priimant techninius vienus ar kitus sprendimus. Netrukus pereisiu prie išvados. Prieš tai norėčiau pasakyti, kad šis reglamentas pradės supaprastinti visą sistemą tiek administracinių, tiek finansinių požiūrių. Tai padės užtikrinti daugiau skaidrumo. Mes numatėme, kad komisijos tinklalapyje bus paskelbta tas šis harmonizuotų standartų sąrašas, dėl kurių buvo priimtas oficialus sprendimas. Dabar detaliau nekalbėsiu šią temą, tiesiog norėčiau pasakyti, kad buvo paliesta daugelis svarbių aspektų ir jeigu turėčiau visus juos išaiškinti, tai užimtų per nelik daug laiko. Tad mieliau užleisiu vietą diskusijoms ir bus galima išsiaiškinti visus likusius klaustukus. Dėkoju. Ačiū, ponė komi. Dabar ponė Redin komisarė. Uh, Pirmininkė, mėly parlamento nariai, pirmiausiai norėčiau pasveikinti pranešėją, ponę Komi, ir taip pat uh, vartotojų apsaugos um, um, komiteto, reikalų komiteto narius už nuveiktą darbą. Žinote, kad standartizacija yra viena iš pačių svarbiausių priemonių um, paremenčių ES ekonomiką. stengiamasi um, kurti standartus taip, kad būtų pasiekta um, kiek įmanoma daugiau rinkos reikalavimų, kad būtų įtvirtinti rinkos principai. Standartizacija didina e, Europos įmonių konkurencingumą, palengvina prieigą prie e, globalizuotų rinkų ir taip pat užtikrina saveikumą. Tai yra be abejo labai svarbus aspektas, turint galvoje konkurencingumą ir naujų prekių ir paslaugų kūrimą. Mažoms ir vidutinėms įmonėms standartai reiškia e, esminę priemonę siekiant pritraukti kiek įmanoma daugiau klientų, vartotojų. Taip pat e, yra užkertamas, užkertama, užkertamas kelias kelti grėsmiai dėl nesaugių kuriamų e, produktų. Bet nepaisant to reikia pasakyti, jog standartizacijos aspektus vis dar reikia prite, priderinti prie kai kurių elementų, tokių kaip globalizuota ekonomika, e, technologijų e, raida, vartotojų teisų apsaugos aspektai ir taip pat, pavyzdžiui, geresnės prieigos e, neįgaliems asmenims kūrimas. 2011 m. birželio mėnesį buvo pasiūlytas atitinkamų teisės aktų paketas šioje srityje ir džiugu matyti, jog parlamentas dabar jau svarsto ir esminį teisės aktą, tai yra reglamento pasiūlymą dėl Europos standartizacijos. Tai padėtų išspręsti traitą problemų. Pirmiausiai, padidės standartizavimo procesų sparta. E, komisija e, pirma, pirmiausia privalo kreiptis į atitinkamą e, komitetą, kad būtų rengiami reikalingi standartai ir tas procesas paspartės e, be kita ko taip pat ir numačius geresnį finansavimą. Antras dalykas - standartizacijos įtrauktis. Svarbiausios suinteresuotosios šalis nėra pakankamai integruotos į standartų rengimo procesus, tad šiuo reglamento pasiūlymu būtų pagerinta jų situacija, taip pat MVI, esminių visuomeninių suinteresuotų šalių padėtis pagerės ir be abejo taip pat ir kitų institucijų nacionaliniu ir taip pat tarptautiniu mastu padėtis. Žinote, kad e, informacijos ir ryšių technologijų srityje technologijos labai sparčiai e, keičiasi, raida yra labai sparti ir į standartų rengimą čia įsitraukia įvairūs forumai ir konsorciumai. Tačiau ne visada tos parengtos specifikacijos atitinka mūsų standartų reikalavimus. Ir šiuo pasiūlymu kaip tik būtų numatytas įvertinimo mechanizmas, po kurio įvairios institucijos jau galėtų um, naudoti techninės specifikacijas RT srityje organizuodamos viešuosius pirkimus, e, atsižvelgiant į PPO standartizacijos e, numatytus kriterijus. Be to, yra numatyta ir e, galimybė ES taikyti ir standartizaciją paslaugų srityje. Komisija, kaip ir daugelis parlamento narių, apgailestauja dėl susidariusios dabartinės padėties, e, kai yra per daug biurokratinių procedūrų numatyta dėl paraiškų e, teikimo ir tai yra labai neefektyvūs e, darbo metodai keliantis įvairių kliūčių. Todėl norime visiškai pasinaudoti peržiūros, peržiūros nuostatą, kurią, beje, reikia paminėti, įtraukia į tekstą parlamentas. Ir dabar štai yra peržiūrima um, komiteto, peržiūrimas komiteto darbas ir tam yra numatytas dviejų metų laikotarpis. Nors pagrindiniams pasiūlymo, pirminio pasiūlymo elementams buvo pritarta, vis dėlto stengiantis rasti sutarimą per pirmąjį svarstymą, komisija yra pasirengusi sutikti su siūlomu pakeistu tekstu, koks jis yra dabar. Ačiū. Komisario. La... Labai ačiū, ponė komisarė. Ponas Gerikas. Dėkoju. Pone komisarė, pone pirmininkė, ponios ir ponai. Reikalavimai standartams yra labai svarbus. Ir sveikatos požiūrių, ir kokybės požiūrių, ekonomikos požiūrių, ir vartotojų apsaugos požiūrių. Technologijų progresas yra greitesnis nei standartų sudarimo procesas. Dėl to rinka tampa labai komplikuota. Svarbu veikti efektyviau, turėti efektyvę standartų nusatymo sistemą, nes tai mūsų rinką padarys labiau civilizuotą. Pagerės tarpusavio saveikumas ir konkurencingumas. Būtent dėl to turime panaikinti visus barjerus e, prekių ir paslaugų judėjimui. Tam reikalinga harmonizacija, o standartizavimas turi apimti taip pat ir nacionalinius administracinius padarinius atsakingus už standartų sudarimą. Kol kas dėja jų nuomonė neįtin priimama domen. Mes turime kurti geresnius mechanizmus bendradarbiavimui tarp nacionalinių valstybių atitinkamų organizacijų ir europinių organizacijų. Dėkoju. Dėkoju. Dabar pasisakys kalbėtojai nuo frakcijų. Ponas Švab, keturias minutės. Apie, apie. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, mėly kolegos. Pasiūlymas dėl, dėl Europos standartizacijos parlamente aptariamas jau kurį, aptarinėjamas jau kurį laiką ir manau, kad e, besibaigiant visai procedūrai galime pasakyti, jog Europos parlamentui ši priemonė, e, kuri taip pat glaužiai susijusi ir su pono Barnie vidaus rinkos teisės aktu, e, yra geras pasiūlymas ir manau geras rezultatas yra pasiektas. Kodėl taip manau? Manome, kad e, pas, pavyko pasiekti tai, ko, siekė, ko reikalavome ir anksčiau. Tai yra, kad būtų pasiūlytas reglamentas vietoje kelių taikomų direktyvų šioje srityje. Antra priežastis, dėl ko rezultatas yra sėkmingas ir dėl ko per pirmąjį svarstymą per trilogą pavyksta priimti teisės aktą yra, dėl, yra tai, kad parlamento teisės yra sustiprintos. Ir dabartinis pasiūlymas šiandieną pateiktas, kuris yra dabar svarstomas ir dėl kurio bus balsuojama rytoj, numato ir parlamentui galimybę teikti pasiūlymus dėl standartizacijos rezoliucijų formą. Pavyzdžiui, jeigu būtų pasiūlymų imtis prevencinių priemonių statybų srities standartus rengiant ir panašiai, nes prieš keletą metų dėl to buvo smarkiai kritikuota padėtis. Aišku yra tai, jog šis reglamento pasiūlymas atsižvelgia į e, įvairius ekonominius aspektus ir jų gerinimą ES. Yra pripažįstama, kad reikia orientuotis į rinką, į atvirą rinką, taip pat atsižvelgti į įvairių suinteresuotų šalių atstovavimo teisės, e, bet be abejo numatyti, kad tai yra tik e, lydimasis e, stebėsenos procesas, yra numatytas dalyvavimas trečiosioms šalims, yra numatytas reikalavimas pasitvirtinti, įsitvirtinti tiems standartams visuomenėje. Galime šiuo pasiūlymu užtikrinti taip pat ir tai, jog dalyvaujančios šalys dalyvaujančiomis šalimis taps ir įvairios ES įstaigos veikiančios šioje srityje. Ir dar kas yra labai svarbu, mažos ir vidutinės įmonės turės visą prieigą prie standartų ir tai leis atsižvelgti į jų interesus, nes praeitįje dėje tas užtikrinta nebuvo. Mėly kolegos, reikia pasakyti, jog tai yra tik viena iš dvylikos kertinių priemonių, kurias mini vidaus teisės rinkos vidaus teisės aktas, vidaus rinkos teisės aktas ir e, šis pasiūlymas e, šalia tų kitų priemonių yra elementas, e, kurį būtinai reikės įtvirtinti taip pat ir antrajame vidaus rinkos akte būtinai pasirūpinant mažųjų ir vidutinių įmonių teisėmis. Ir manau, kad jeigu tai bus numatyta, tikrai galėsime pritarti dokumentui parlamente. Ačiū. Socialdemokratų frakcijos vadu kolega Šaldemosi. Ačiū, ponė pirmininkė. Rinkėjams daug kalbėjau apie Europos standartizacijos procesus ir iš tikrųjų labai sunku juos suvokti, suprasti aiškiai eigą jų, bet naujoji tvarka vis dėlto tikrai yra geras rezultatas, kadangi be standartų pasunkėtų labai mūsų visų gyvenimas. Juk norime žinoti, kokį um, USB raktą galima naudoti, kokiam kompiuteriui kitas technologijas yra daugybė įvairių prekių standartizuotų, tarkime, kad ir e, kaitriosios lemputės, uh, norime žinoti taip pat um, Mm, kokios rozetės mm, tiks vienam ar kitam įrenginiui. Tas pats pasakytina taip pat ir apie žaislų mm, rinką. Ir čia yra daugybė standartų skirtų apsaugoti vaikus, taip pat apskritai žmonių sveikatą. Ir apie visą tai galvojant reikia turėti omenyje Europos standartizacijos aspektus ir tinkamą jų taikymą. Norime uh, kad vartotojams e, gyvenimas taptų paprastesnis, kad jiems būtų e, lengviau pasirinkti prekes ir paslaugas. Ir yra e, keli labai svarbus šio pasiūlymo elementai, kuriuos minėčiau. Pirmiausiai tai, kad sukuriama daugiau skaidrumo visoje sistemoje. Kuriant teisės aktus, numatant aiškiai įgaliojimų apriepti ir taip pat turime be abejo numatyti ir įvairius saugos aspektus standartizacijos e, srityje, tas mums labai svarbu socialdemokratams taip pat, kad būtų galima į darbus įtraukti ir nevyriausybinės organizacijas, visas suinteresuotasias šalis turime mm, glaudžiai įtraukti į šiuos procesus. Bet taip pat norėčiau pasakyti ir tai, kad labai turi visiems rūpėti mums užtikrinti atvirą darbą, kad tinkamai būtų įgyvendinami politinio pobūdžio įgaliojimai, taip pat ir, pavyzdžiui, paslaugų standartizacijos rytyje. Čia reikia galvoti apie teisingus kriterijus, apie socialinį teisingumą, sveikatos aspektus. Visa tai turi būti įtvirtinta, į viską turi būti atsižvelgiama. Mūsų siūlomais pakeitimais būtent visa tai ir siūloma, siūloma skatinti padėties gerinimą Ir iš esmės laimi abipusės ir darbdaviai, ir darbuotojai, vartotojai, pačios įmonės e, taip pat mano, kad e, sistema pagerės pritaikius tokią standartizacijos tvarką ir viskas vyks žymiai sparčiau be to. Noriu nuoširdžiai pasveikinti e, iš tiesų ir ES įmonės, ir vartotojus, ir darbuotojus šią progą, kadangi būtent šie teisės aktai, šis teisės aktas, jo pasiūlymas palengvins jų kasdienį gyvenimą. Dėkuoju, dabar norėčiau perduoti žodį ponui Menders, bet jo nematau sėdinčio savo vietoje, todėl Dabar žodis kolegai Rulė, žalių frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai tik apie pačius svarbiausius dalykus. Standartai yra jau seniai įsitvirtinusi svarbi priemonė, numatanti bendrą techninę kalbą, bendrą techninę bazę ES vidaus rinkoje. Tai yra gera, puikia priemonė skatinti um, e, technologinę ir pramonės raidą. Ir ES tvarka jau pasitvirtino. Krizės akivaizdoje reikėtų labai atsargiai e, koreguoti taikomas priemonės ir nekeisti jų esmės. Man atrodo, standartizacijos procesų srityje mums tą pavyko pasiekti. Mažos ir vidutinės įmonės ir visuomeninės e, organizacijos yra stiprinamos e, jų vaidmuo taps ryškesnis, tačiau nėra pakertamos tos institucijos, kurios jau anksčiau dirbo šioje srityje ir kurios rūpinosi sąnaudų tokių procesų padengimu. Profsąjungų įtraukimas į procesą galėjo būti glaudesnis, e, galbūt taip pat ir gamtosaugos kai kurių organizacijų, tačiau sutinku su pasiektų kompromisu. Yra išplėsta taikymo e, sritis kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, RT srityje, dabar jau ir čia galios standartizacijos e, procedūros. Tiesa, į taikymos rytį nepatenka um, laisvųjų profesijų atstovai tam, kad nebūtų ribojamos jų teisės. Standartai, pavyzdžiui, ir amatų srityje um, sukelia tam tikrų papildomų sąnaudų, dėl to reikėtų žvelgti tik į um, tam tinkamas sritis ir jas reglamentuoti. Antraip reikėtų tiesiog pasiremti konsultaciniu procesu. O taip pat mums be abejo buvo svarbu skirti standartizacijos ir teisės aktų leidybos procesą. Parlamentui aišku buvo viena. Norime užtikrinti, kad nebūtų um, bandoma eiti per galinės duris ir apeiti kai kurios procesus. Aš manau, kad mums e, tą padaryti pavyko. Dėkui. ECR, panas Kožušnik, vieną minutę. Pani komisarko, dnes projednávaný normalizační. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, mėly kolegos, e, standartizacijos e, siūlomi čia aspektai yra labai svarbus galvojant apie mūsų rinkų įsitvirtinimą globalizuotame pasaulyje. Tad dėkoju um, visiems ties šiuo pasiūlymu dirbusiems, kad um, šie dalykai nebuvo pamiršti standart, standartų kūrimas yra lemiamas aspektas šiandienos um, rinkų veikimo srityje. Tai yra labai svarbus elementas taip pat ir įmonių konkurencingumą užtikrin, užtikrinantis. Nereikėtų pamiršti ir uh, techninių specifikacijų IRT srityje taikymo. Tai, mano manimu, bus tikrai labai um, reikšminga priemonė ateityje standartizuojant šias technologijas ir paslaugas. Tai suvaidins taip pat ir lemiamą vaidmenį vidaus rinkai. Faktas, kad pranešėjai pavyko suderinti visus esminius elementus, e, rodo, jog darbas yra tikrai sėkmingas ir sveikinu e, pranešėją parengus šį pranešimą. Ačiū. FD frakcijos vardu kalbės ponas Paška minutė. Ačiū. Dėkoju. E, pone Pirmininkė, pone komisarė, aš vertinu Europos komisijos ir komisarės pastangas gerinti verslo ir prekybos aplinką. Buvo pasiūlytas reglamentas šiuo tikslu ir būtų galima, padary, galima atnaujinti standartizavimo principus. Norėčiau pasakyti, kad gerai veikia dabartinė sistema, tad pasikeitimai visi turi būti kruopščiai įvertinti. Ar mums reikia šio reglamento? Šis reglamentas remiasi tarptautiniais standartizavimo principais. Ir svarbu, aišku, kad būtų atkreiptas didesnis dėmesys nacionalinės standartizavimo struktūras. E, be viso kito, dar manau, kad daugelis straipsnių yra e, skirtingai interpretuojami. Būtent dėl to yra gyvybiškai svarbu uh, susitarti dėl pakeitimų, kuriuos pasiūlė e, ITRE komitetas ir Tartutinės prekybos komitetas. Dėkoju. Dėkoju. Toliau pagal sąrašą pasisako ponė Bastos. Dėkoju. Pone komisarė, gerbiami kolegos, norėčiau pradėti nuo padėkos pranešėjai už puikų darbą. E, šis rytis yra gyvybiškai svarbi Europos Sąjungai. Kai pasaulis keičiasi taip greitai ir vis greičiau, mums iš tikrųjų svarbu turėti sistemą, kuri numatytų labai efektyvę standartų sistemą ir dabar tinkama naudoti sistemą. Tai būtų labai svarbu rinkai, tai pagerins vartotojų e, sąlygas, geriau padės taip pat šį e, sprendimą saugoti aplinką. Kas čia yra tokio svarbaus? Bus daugiau techninės pažangos, socialinės įtraukties, daugiau sąveikos tarp atskirų standartizavimo tinklų tokiuose srituose, kur e, pasitelkiama IRT kaip jau buvo sakyta, yra numatyta nauja vieningos rinkos strategija. Standartizavimas čia yra labai svarbus, kad įvyktų toje vieningoje rinkoje tikras atsinaujinimas. Mes turime peržiūrėti savo standartizavimo procesą, kad išsiaiškintume, kokie yra dabartinės sistemos privalumai. Ir reikia daugiau pusiausvyros tarp nacionalinio ir europinio ligmens. Dabar mes matome pranešėją ginant savo interesus, mes matome, kad fragmentacijos dar yra daug, ir sandoriai dėl to yra brangiai kainuojantis. Standartizavimo būdu bus geriau, sakoma, ginami mažų vidutinių įmonių interesai, jos turės geresnę prieigą prie standartų. Tai taip pat sustiprins e, socialiniams interesams atstovaujančių asmenų e, interesus, bus tinkamai atstovaujama darbuotojams, įmonėms ir taip toliau ir panašiai. E, bus geriau ginami neįgaliųjų interesai. Visą tai yra labai svarbus dalykai, jie turi atsispindėti ES standartus, nes jie atstovauja viešajam interesui. Tad labai svarbu yra, kad ES projektas susijęs su inovacijų sritim būtų toliau tęsiamas, nes tai yra svarbu visoms ES jaunėms dėkoju. Ačiū, ponė Gebhardt. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamos ponios ir ponai, sureaguojant į, ponios, į kolegės Schaldemozę pavyzdį, e, tarkime, USB raktams būtų taikomi skirtingi standartai ir reikėtų skirtingų adapterių jiems e, įsigyti, tai tas pavyzdys jau labai aiškiai parodytų, kokia svarbi yra standartizacija Europos lygių ir kaip tai palengvina kasdienį ES piliečių ir taip pat įmonių e, gyvenimą. Ir to nereikėtų pamiršti svarstančiai pasiūlymą. Mums taip pat pavyko įtraukti į komisijos siūlytą tekstą keletą reikšmingų patobulinimų ir už tai dėkoju tiek pranešėjai, tiek ir šešėliniams pranešėjams, e, kurie labai puikiai padirbėjo ties šio dokumentu. Tiesa, norėčiau pabrėžti porą aspektų mums e, labai rūpėjusių. Tai yra viena vertus MVI parama nes buvo labai svarbu užtikrinti tai, kad standartizacijos procesai būtų kontroliuojami ir dominuojami ne tik didžiųjų įmonių, bet taip pat ir MVI būtų įtrauktos, kadangi grėsmė, jog bus pamirštos MVI, visada yra didžiulė. Didžiosios įmonės e, užima dominuojančias pozicijas ir MVI dažniausiai tik turi jomis e, sekti e, ir vadovautis tuo, kas buvo priimta. Kitas mums rūpėjas aspektas yra vienos paslaugų srities um, minėjimas kaip išimties šiame e, dokumente. Um, tai yra viena paslaugų dalis, kurioje netaikomas šis dokumentas ir taip pat ir laisvosios profesijos, kadangi būtų labai pavojinga e, tokį taikymą numatyti, juk um, šių paslaugų teikėjai turi išlikti kūrybingi, turi išsaugoti tą laisvę ir dėl to manau, kad kompromisą radome tikrai labai puikiai subalansuotą ir kaip frakcija galėsime paremti šį pasiūlymą, bet kaip jau minėjau, dirbti reikėjo daug dėl to ir tikiuosi, kad ateityje gyvenimas mums visiems palengvės. Ačiū. Grazie, la parola. Dėkoju. Dabar žodis kolegijai gal peč dvi minutės. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama komisarė, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, ji tikrai puikiai padirbėjo ir sėkmingai užbaigė šį ilgą ir sudėtingą procesą. Sutinku su, tų, su tą mintimi, kad procedūras reikia spartinti, bet taip pat reiktų pažymėti ir tai, kad procedūra neturėtų supaprastėti kokybės sąskaitą reikėtų suprasti tai, jog reikia be abejo skatinti administracinius procesus šios ryties, bet e, turi būti ieškoma kompromiso ir kartu su um, naudotojais, adresatais uh, standartų. Ir man atrodo, komisija čia gali tikrai nemažai ką nuveikti. Ji gali paspartinti tiek proceso pradžią, tiek pabaigą, galvojant apie sustarimų pasirašymą, uh, sertifikavimo procedūras, atitikties procedūrų tvirtinimą. Sutinku su tuo, ką sakė ir pranešėja, turime susitelkti ties esamais standartizacijos e, procesais ir priemonėmis ir taip pat sutinku su tuo, jog prieiga prie standartų susijusi ne tik su standartų kaina, Labai džiaugiausi dėl to, kad nacionalinės standartizacijos įstaigos taip pat yra įtraukiamos į visas procedūras, nes taip galime sumažinti sąnaudas ir pasiekti tai, kad standartai kainuotų mažiau. Taip pat, aišku, svarbu įtraukti į visą e, proceso eigą ir MVI, visas e, suinteresuotasias šalis. Ir reikia pasakyti, kad iki šiol galbūt ir nebuvo tiek daug kliūčių MVI dalyvauti visose procedūrose, tiesiog ne visada jos gal buvo tuo suinteresuotos, nes nenorėdavo e, patirti tokių didelių sąnaudų. MVI būdavo tiesiog pasivesnės anksčiau ir dabar turime ieškoti mechanizmų, kurie paskatintų aktyviau veikti MVI. Man regis pranešėja tikrai labai puikų pranešimą parengė, e, kuris užtikrins tai, kad ES um, rinkos veiks um, efektyviau ir konkurencingiau. Manau, visi galėsime sutikti su šiuo pranešimu, bent jau aš asmeniškai tai tikrai. Dėkuoju. Pane Vailer, pusantros minutės. Ja, liebe, liebe Frau Vorsitzende, liebe Kollegen. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Kažkur pamečiau savo akinius. Tai dėl to. Dėlsiu. Noriu padėkoti pranešėjai ir taip pat šešėliniams pranešėjams už pateiktą dokumento projektą, dėl kurio balsuosime rytoj. Daug kas buvo pasakyta dėl standartų naudos ir aš pateiksiu dar porą pavyzdžių, kurie mums galbūt atrodo ir savai mes suprantami. Viena vertus, pavyzdžiui, pasiūlymas dėl E, vienodo pavyzdžio kroviklių mobiliesiems telefonams ir taip pat kitų e, kai kurių prekių harmonizavimas. Jeigu to nebūtų, tai žymiai sunkiau būtų mums visiems ir beje ateityje CEN ir CENELEK turės numatyti konkretesnius jau standartus, ne, ne Europos parlamentas užsims tų techninių standartų rengimu. Mes tiesiog stengiamės panaikinti kai kurios trūkumus, kurie buvo aptikti praeitįje, nes paraiškos būdavo e, apdarojamos pernelyg lėtai, pernelyg ilgai užtrukdavo procesas, neįtraukiama pakankamai suinteresuotų šalių ir, man atrodo, dabar jau tuos trūkumus pašalinome. Ir taip pat e, prieiga prie standartizacijos procesų tampa e, ekonomiškesnė ir galės ir MVI jais intensyviau naudotis, e, nevyriausybinės organizacijos yra įtraukiamos į vairias procedūras ir tiek nacionalinės, tiek europinės institucijos dirbs kartu. Taip pat džiugu ir dėl kai kurių pakeitimų viešųjų pirkimų srityje. Toliau dėl priimtinumo ir pasitvirtinimo žiūrėsime ateityje e, kaip mums seksis su Vokietijos standartų organizacija iš pradžių pareiškė kai kurių nerima keliančių teiginių dėl šio pasiūlymo, bet man atrodo dabar jau galvoja kitaip. Heseno žemės kai kurios įstaigos, pavyzdžiui, davė man suprasti, jog visiškai patenkintos yra IMKO komiteto pasiektų rezultatų ir remia šį pasiūlymą bei išvelgia jame perspektyvą ir naudos ateičiai. Grazie, ora diamo la parola. Dėkuoju. Dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymo procedūros. Pradėsime nuo kolegos Kukovič. E, Zahvaliujem se poročevalki. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai ir kitiems parlamentarams, kurie dalyvavo šiame e, procese rengdami pasiūlymus dėl standartizavimo. E, tai yra labai svarbus dalykai. Standartizavimo procesas yra sunkus, įmonėms sunkus procesas, e, tačiau labai svarbu, kad taip imtų ir mažas rytinės įmonės. E, daugiau kaip dešimt metų Bilas Geitas yra pasakęs, prieš daugiau nei dešimt metų, kad kad priimdamas bet kurį sprendimą, pirmiausiai jis pagalvoja, kaip standartizuoti bus galima vienus ar kitus sprendimus. Būtent dėl to Microsoft taip E, gerai pavyko įsitvirtinti verslo pasaulyje ir gyvendinti savo sprendimus. Manau, kad labai svarbu daugiau dėmesio reikėtų skirtis paslaugoms ES lygmenių. Taip pat svarbu ieškoti e, sąlyčio taškų su Brazilija, Indija ir kitomis augančiomis rinkomis. Dėkoju. Ačiū. Kolegė Tikau, prašom. Dėkoju. Europos standartizacija konsoliduoja E, konkurencingumą, kai atitinka tarptautinius standartus. Labai svarbu standartai konkurencingumui įmonių, ypatingai mažoms ir vidutinėms įmonėms, jų dalyvavimas standartizavimo procese yra esminis vystantis technologijoms. Standartai turi skatinti mažas ir vidutinės įmonės ieškoti novatoriškų e, sprendimų. E, mažos ir vidutinės įmonės turi aktyviau dalyvauti nacionalinėme lygmenyje. Ir labai aktyviai MBI gali dirbti, jeigu e, e, neliks kalbinių barjerų ir jeigu mažės kaštai. Taip pat reikėtų pabandyti suteikti mažoms ir vidutinėms įmonėms balsavimo teisę dėl standartizavimo tokiu būdu ir suintensyvės bendradarbiavimas įtrė, dėl kainų ir dėl specialių tarifų e, nusprendė su, pateikti pasiūlymus mažoms ir vidutinėms įmonėms, o taip pat mikro įmonėms. Pirmininkė, ačiū. Račiai. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau labai trumpai pasisakyti ir kreiptis į komisarę. Pone komisarė, jeigu teisingai prisimenu, jūs sakėte, kad pranešėjos darbas tikrai atliktas puikiai. Komitetai praturtino pradinį pasiūlymą, buvo šiokių tokių pakeitimų, nes procese dalyvavo sprendimų prieimėjai, taip pat e, buvo kalbama apie mažų ir vidutinių įmonių prieigą, socialinių tam tikrų standartų įvedimą ir panašiai. Aišku, viso to buvo galima tikėtis, bet tai yra labai svarbus momentai. Uh, E, labai svarbu, kad dalyvautų įvairūs veikėjai ir tokiu būdu bus pasiekiamas geresnis rezultatas. Dabar labai vertinčiau e, tą galutinį rezultatą, e, tačiau reikėtų ko gero atsižvelgti ateityje į naują nuostatą, kuri leistų standartizuoti tokiu būdu ne E, priverčiant piliečio nukentėti. Žinoma, e, darbas, kuris buvo atliktas, yra labai didžiulis, tačiau dabar jau būtų galima galbūt pagalvoti apie kitą etapą. Dėkoju, ponas Rabė. Uh, ponas Harbur, dėkoju. Pone pirmininkė, esu komiteto pirmininkas, noriu pasveikinti visus komiteto narius ir buvo pasiekta tai, kas, ką galėčiau vadinti puikių rezultatų. Dėkoju jiems už tai. Buvo įdėtas reikšmingas uh, akmuo į šį europinį statinį. Aš manau, kad tai yra pirmas toks įsipareigojimas, uh, teisinis įsipareigojimas, kurį pasiūlymė ir tai, kurį balsuosime ir tai, kuris yra mums visiems labai svarbus. Norėčiau pasakyti, ponia pirminkė, štai ką. Uh, standartai yra labai svarbi mums visiems tema. Čia yra susiję daugybės žmonių interesai. Su standarizavimo procesu yra susiję tūkstančiai žmonių. Mes prieimėm sprendimą, remdamiesi visų koordinatorių išmintimi, e, tinkamai pasirenkti šiems sprendimams. Mano kolega anksčiau kalbėjęs apie tai užsiminė. Svarbu yra štai kas. Prieš 18 mėnesių maž darbas prasidėjo, reikėjo konsultacijų prieš parengiant e, šį teisės aktą, kuris numatys tam tikras teisėkuros reformas. Ir daugelis komiteto narių ir kolegos tarptautiniams priekybos komitete ir priklausomos komitete, štai ir dabar dalyvauja posėdžiai ir mes visi kalbėjome apie tai, kad labai svarbus yra šis standartizavimo klausimas. Rytoj uh, Manau, kad šis e, pasiūlymas sulauks palaikymo iš visų frakcijų parlamento narių. Daugelis politinių frakcijų ir narių buvo įsitraukę į šį darbą. Gal dėl to tas rezultatas yra toks geras, kurio pavyko pasiekti. E, grazie, onorevole. Dėkuoju. Pane Anders, dar kartą norėtumėte pasisakyti, prašom. Labai ačiū pirmininkė. Deja, užstrigau kamščiuose, todėl norėčiau atsiprašyti už vėlavimą. Deja, neturime Europos standartų e, eismą organizuoti. Labai ačiū poniai Komi už bendradarbiavimą. E, ir kaip sakė ponas Garbaras, iš tiesų buvo puikus tas bendradarbiavimas. Aš manau, kad iš tiesų labai gerai pramoniai, e, ekonomikai ir galų gale. E, Vartotojui taip pat yra labai neblogai e, bendri standartai. Labai e, gerai e, būtų, jeigu galėtumėm duoti pavyzdį ir įkvėpimą visam pasauliui su savo standartais ir šio reglamento dėka galbūt tai būtų galima ir padaryti. Prieš keletą metų aš diskutavau su komisaru Ferhoigenu ir mes susilažinome dėl telefonų kroviklių bei dėl kietųjų diskų. Aš sakiau, kad visą tai galima e, suvesti į vieną standartą ir manau, kad e, vartotojai nuo to būtų tik geriau. Ačiū, sako pirmininkė, komisarė Reding. Madame la komisarė. Pone komisarė, žodis jums. Atsiprašau, pone pirmininkė. Buvo iškelti du specifiniai klausimai. Ponas Manders paminėjo vieną. Buvo kalbama apie savanorišką susitarimą tarp ES ir pramonės dėl dėl standartizavimo. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl paslaugų standartizavimo. Tad norėčiau pasakyti štai ką. Reglamente yra įtvirtinama galimybė ES standartizuoti paslaugas. Tai būtų viena iš priemonių standartizavimo sektoriuje. Tačiau norėčiau pridurti ir dar kai ką. Galiu tik pritarti tam, ką sakė komiteto pirmininkas ponas Malkomas Harboras. Be abejo, mes čia kalbame apie vieną iš dvylikos lygių, kurio yra siekiama vieningoje rinkoje pat, sutvirtinti pasitikėjimą vartotojų. Ir 2007 2011 metais jau buvo kalbama apie šios klausimus. Ir šis sustarimas yra puikus ekonomikai visai ES, puikus sprendimas piliečiams ir kitiems. Apie tai kalbėjo daugelis Europos parlamento narių. Čia mes kalbame apie evoliuciją, ne apie revoliuciją. Reglamentas yra kuriamas remiantis dabar sėkmingai egzistuojančios egzistuojančia sistema, jos sprendimais. Siekiama sukurti aiškę E, skaidrę priemonę, kurios tikslas yra ne tik ES sėkmingai veikti, tačiau taip pat siekiama paskatinti Europos įmonių konkurencingumą visame pasaulyje. Tad ačiū parlamentui už tokią svarę paramą. Tikiuosi, kad šis siūlymas sulauks jūsų plačios paramos. Dėkoju. Grazie. Dėkoju. O dabar žodis pranešėjai. Lara, prašau. Ačiū pirmininkė, brangus kolegos, aš labai džiaugiuosi diskusijomis. Pristatėme reglamentą, viską išnagrinėjome, pabrėžėme, kur yra svarbiausi klausimai. Labai daug turės įtako šis reglamentas nacionalinėms rinkoms ir Europos rinkom, rinkai. E, Europai labai reikia didesnio konkurencingumo ir tas, tai galima ir suteikti šiuo reglamentu, kadangi suvienodė standartai, paprastas įmonių darbas ir turės tiesioginę įtaką viskas piliečiui. Visiškai teisingai buvo pasakyta, kad kasdieninis piliečių gyvenimas pagerės ir galima e, galima tą suprasti ir tam pritarti. E, Europos sistema reikėtų kad, kad Europos sistema būtų konkurencingesnė, su, sutinku su kolega Švab, reikia daugiau reglamentų, mažiau direktyvų, jeigu norime e, vidinės rinkos, būtent profesorius Monti mums tai ir siūlo, beje, profesorius Barnie taip pat. Komisaras Barnėsi, prašau kad ES tokiu būdu bus ir ES, ir politinė sąjunga, ir visokiojo kitokia sąjunga. Ačiū, sako pirmininkė, diskusijos baigtos, rytoj vidurdienį balsavimas. Ora all'ordine del giorno. Pagal darbo tvarkę. Sofijo Kony pranešimas. Galvijo elektroninis identifikavimas. Žodis pranešėjai keturios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Brangus kolegos.